Good morning, everyone. Labas rytas visiems, pradėkime posėdį. Pirmiausiai patvirtinkime posėdžio darbo tvarkę. Niekas jokių prieštaravimų pasiūlymų neturi, tai darbo tvarkę laikome patvirtintą. Sveiki susirinkę į bendrąjį aplinkos ir ekonomikos komitetų posėdį. E, svarstame trečiąją e, komisijos e, tvaros finansavimo teisės aktų rinkinio dalį, taksonomiją. E, diskusijos tęsiasi, pirmieji trilogai praėjusią savaitę vyko Strasbūrė, taip pat praėjusią savaitę vyko kiti posėdžiai dėl taksonomijos, puikiai bendradarbiauja Pranešėjai, šešėliniai pranešėjai taip padės mums patvirtinti labai rimtą Europos parlamento poziciją šią svarbę e, temą. Šiam posėdžiui numatyta valanda laiko, todėl kad aplinkos komitete po diskusijos numatyti balsamai ir tikėkime, kad baigsime diskusijas. Uh, likus 10 minučių iki 10. Negaiždama laiko noriu perduoti žodį kiekvienam iš dviejų bendro pranešėjų. Kiekvienam suteiksime po šešias mintes. Pradėsiu nuo ponios Pietikainin ir atstovai Envi komitetui. Prašau. Ačiū. Pirmiausiai norėčiau padėkoti Basui Aikautui, kitam bendrai pranešėjai, šešėlėms pranešėjams komiteto nariams, kurie prisidėjo ne tik rengiant šį pranešimą, tačiau taip pat ir ankstesnius pranešimus, savo iniciatyvą, e, gairias. Šis teisės aktų rinkinys yra didžiausios apimties ir susijęs su tvariu finansavimu, tvarumo rodikliais ir e, nuseklumu, taip pat e, e, deramo apdairumo principų. Koreliacija yra viena svarbiausių šio pranešimo dalių, nes priešingo atveju būtų siunčiamos skirtingos žinios, reikalavimai skirtingoms gamybos rūšims <clears throat> ir investicijų sektoriams. Vėsio komitetas dauguma politinių frakcijų pritarė šioms tarpusavio jungtims ir šių dviejų pranešimų nuostatų derinimui tarpusavio. Norėjau tą pasakyti iš anksto. nes e, tai tam tikrą prasme paaiškina e, pasirinktų temų derinį. E, visi e, <clears throat> visos visuose pranešimuose mm, atkreipimas dėmesys į tam tikras grėsmės susijusias su apibrieštimis, e, siekiant, kad nekiltų, neatsirastų naujų e, ekonomikos burbulų. Nes e, E, tarkime, to, tokių medžiagų kaip cementas e, negalime apibūdinti kaip visapusiškai ekologiškų. E, ir turime galvoti apie skirtingų pramonės šakų ir pramoninės veiklos poveikį aplinkai. Taigi turime atsižvelgti į išteklių vartojimą, poveikį biologiniai įvairoviai žemės išteklių naudojimui, taršą. <clears throat> poveikį vandens išteklių naudojimui ir poveikį klimato kaitai. Dar vienas klausimas ir susijęs su tam tikra atskaitomybė aplinkosauginėje srityje ir būtinybę apibrėžti, e, kokį transformacijų etapą yra pasiekusios įmonės atskirose sektoriuose. <clears throat> Taip pat pranešimo apriptis yra susijusi su visais finansų rinkų dalyviais į apriepti patenka taip pat ir e, kreditavimo institucijos, paskolų e, teikimo įmonės. Pirminis pasiūlymas buvo susijęs su e, <clears throat> siekiu naudoti netaršias netaršius energetikos e, išteklius, tačiau matėme, kas atsitiko e, pradėjus per nelik didelę dalimi naudoti e, alyvpalmių aliejų iškyla grėsmė atogražų miškams ir tokiu būdu poveikis aplinkai tapo dar tik blogesnis. Taip pat įtrauktas ir socialinio valdymo aspektas pasitelkus atitinkamus rodiklius. <clears throat> Aišku, šios ir tie dar prireiks daugiau politinių diskusijų. Bet kokiu atveju šis reglamentas yra skirtas valstybėms narėms, kurios turės įgyvendinti jo nuostatas. Dar buvo vienas pakeitimas atliktas, pabrėžiant būtinybę ES lygmenių užtikrinti griežtesnę kontrolę, e, todėl priežos institucijų vaidmuo europinių turėtų būti e, sustiprintas, nes negalima skirtingos valstybės scenarise taikyti skirtingo reglamentų, nes poveikis aplinkai yra visur vienodas. Na ir žinoma, negalime taikyti skirtingų reglamento nuostatų dėl bendrosios rinkos, siekiant sudaryti visiems jos dalyviams vienodas veiklos sąlygas. Taigi pagrindinė šio pranešimo mintis yra nubrėžti tam tikras gairias siekiant patvirtinti poveikio aplinkai rodiklius, į kuriuos būtina atsižvelgti buvo atlikti keli pakeitimai, jie nebuvo drastiški, kalbant apie bendrai turinį. Pavyzdžiui, dėl biologinės įvairovės siūloma mm, patikrinti sąsajas su egzistuojančiais teisės aktais, pavyzdžiui, dėl mm, <clears throat> žemės paskirties, e, nu, dėl e, dirbamo žemės paskirties e, keitimo, LULUSIF vadinama, šios dalykus reikia atsižvelgti įgyvendinant šio reglamento nuostatas. Taigi daug maž tiek būtų informacijos, pristatant. Pakeitimų gavome nemažai ir jie yra geri, šiuo metu vyksta. Dėrybos, kaip minėjo pirmininkė, ieškome e, kompromiso siekiant atsižvelgti <clears throat> į visus pasiūlymo aspektus. Ačiū, pans Bas Aikau dabar. Thank you, Madam Chair. Uh... Dėkuoju, ponė pirmininkė, kalbėsiu trumpai, kadangi ponė Petikanė, mano bendra pranešėja, uh, pristatė Jums beveik visas temas, kuriomis diskutuojame. Tiesiog norėčiau dar kartą pabrėžti, kad pateikta 500 pakeitimų šiam dokumentui ir juos pateikė du dideli pagrindiniai. Aš sakyčiau, kad tai nėra jau toks labai didelis skaičius, mes e, bijojame, kad jų gausime dar daugiau. Ir iš esmės galiu pasakyti, kad mums atrodo, kad įvairios politinės frakcijos pritarė mūsų pozicijai, pritarė mūsų pasirinktai pozicijai, kuria yra išdėstyta pranešimo projekte. Be abejo, įvyko kelios diskusijos jau su šešėlinis pranešėjais. Viena iš jų vyko praeit, Strasbūrė praeitą savaitę ir tai buvo pirmas bandymas pasikeisti nuomonėmis ir akivaizdu, kad mums reikės tolesnių papildomų diskusijų. Pagrindiniai klausimai yra šio reglamento taikymo sritis. Bendra pranešėjai mano, kad labai svarbu yra pabrėžti, kad jei mes apibrėžime, kas yra tvaru, reikia taip pat apibrėžti, kas nėra tvaru Ir apie tai kalbame šiuo metu su šešėlinės pranešėjais ir mums atrodo, kad didžioji dauguma jų galėtų pritarti mūsų pozicijai, nors be abejo reikia susitarti dėl konkrečių formuluočių. Toliau, daug pakeitimų yra susiję su tuo, kad galima būtų taksonomiją pritaikyti ir socialiniams, socialiniams klausimams. Bet vėlgi, čia reikia kalbėti apie tai, kaip tai bus daroma, kokiu lygmeniu, kokiu mastu. Ir čia taip pat reikės papildomų diskusijų tam, kad mes galėtume įsiaiškinti, kaip galima būtų galiausiai patobulinti tekstą šio klausimu. Ir kaip galima būtų šį dokumentą taip pat susijęti su kitais dokumentais, kurie yra susijęs su tvariais finansais. Jūs, kaip pirmininkai, tai minėjote. Be abejo, mes nenorime kad būtų dubliavimuose ir mes norime, kad visi dokumentai skirti tvariam finansavimui padengtų visus svarbius šio klausimo aspektus. Tai tiek, mes tikimės, kad mums pavyks susitarti dėl gerų kompromisų ir tikimės taip pat, kad diskusijos bus turiningos su šiandienis pranešėjais. Ir mes galėsime baigti rengti šį dokumentą ir parengti galutinę Europos parlamento poziciją iki mūsų kadencijos pabaigos. Dėkoju, dėkoju už tai, kad pristatėte šį klausimą. Dabar žodžius teiksime šešėliniams pranešėjams ir pana Bonafė, pirmoji mano sąraše. Dėkoju pirmininkė ir aš norėčiau padėkoti poniai Pietikanin ir ponui Aikaut už tai, kad jie pabrėžė, kad šis dokumentas yra nepaprastai svarbus ir taip pat dėkoju jiems už jų labai išsame mūsų patiktų pakeitimų analizę. Ir todėl aš šiandien galėsiu kalbėti trumpai ir todėl iš karto persiu prie svarbiausio dalyko. Aš manau, kad mes, vas, kai balsuosime komitete vasario 20 antrą dieną priimsime tinkamą sprendimą. Tarp pranešimo projekto ir pateiktų pakeitimų yra visų dalykų, kurių reikia tam, kad galėtume susitarti. Socialdemokratai nori, kad mūsų Europos ekonominė sistema būtų visuomet kuo tvaresnė ir aš manau, kad šis reglamentas yra nepaprastai svarbi priemonė tam pasiekti. Mes turime paskatinti didesnius finansinius srautus nukreiptus į tvarę plėtrą, tai yra nepaprastai svarbu, tai yra reikalinga tam, kad mes galėtume įveikti klimato kaitos padarinius, bet ir tam, kad galėtume paremti veiksmingą vystimosi modelį ir tinkamai panaudodami turimus išteklius. Parlamentas nepradeda nuo nulio šiame darbe ir mes galime apibriežti savo poziciją pasiremdami jau tuo, ką patvirtinome rezoliucijoje dėl tvarių finansų ir, dėl, ir pranešimuose dėl informacijos skleidimo ir rodiklių. Dabar norėčiau šiek tiek pakomentuoti svarbiausius mano ir mano kolego pateiktus pakeitimus. Mes suprantame, kad mums reikės atremti labai svarbų iššūkį. Reikia stengtis, kad mūsų darbas būtų kuo labiau integracinis, e, kad mes užtikrinami kuo didesnį tvarumą, todėl turime atsižvelgti į įvairias ekonominės veiklos rūšis. Ir mes turime pateikti aiškę informaciją dėl įvairių e, e, ekonominių nesveiklos rūšių tvarumo. Tam, kad galėtume priimti e, sprendimus atsižvelgdami į turimus duomenės ir kad padėtume tose sektoriuose pereiti prie tvaresnės plėtros. Tam, kad galėtume judėti šią kryptimį, vienas iš svarbiausių uh, dalykų yra parengti tinkamus rodiklius. Tai jie buvo pasakyti ir norėčiau aš taip pat to, tą pakartoti. Tie rodikliai jau iš dalies egzistuoja, taikomi yra finansų rinkai, tačiau juos reikėtų patobulinti tam, kad galima būtų juos naudoti nusekliai visoje Europos Sąjungoje. Mūsų siūlomi rodikliai turėtų būti parengti deleguotose aktuose. Jau žinome, kad įvairios e, komisijos ekspertų, įvairios komisijos, e, komisijos ekspertų grupės dirba šiuo klausimu. Ir mes manome, kad labai svarbu taip pat pasikonsultuoti su gamybos sektoriaus e, atstovais, nes uh, suprantame, kad be jų dalyvavimo mes negalėsime parengti tinkamų rodiklių. Ir taip pat manome, kad reikia praplėsti taikymus rytį tam, kad jie apimtų visas ekonomikos e, veiklos rūšis. Bet atsižvelgiant į jų ypatumus ir taip pat į, į jų gaminamos produkcijos eksploatacijos ciklo ypatumus. Ponas Žintilį negali dalyvauti šiame dokumente, bet jis patikė pakeitimą, kuriame pasakėte, kad mes manome, kad šis reglamentas yra susijęs su aplinkosaugos, ekonominiu ir socialiu tvarumo aspektais. Ir mes norime pasiūlyti taip pat papildomą dar sritį, tai būtų tikslinės priemonės e, socialinių reikalų srityje. Ir mes manome, kad aplinkosaugos dalykai, rūpinimasis aplinka turi būti susijęs ir su mūsų rūpešių socialiniais dalykais. Dėkuoju. E, Ačiū. Dabar žodis poniai Viering. Prašau. Gerbiami pranešėjai kolegos. Žinau, ko siekiate ir iš principo jums pritariu. Idealiame pasaulyje visi investuotojai turėtų galimybę gauti visą informaciją, tačiau turime būti realistais. Žinau, kad diskusijos dėl klimato kaitos kelia daug emocijų, bet būtent dėl to esame čia, e, kad galėtume ramiai ir realistiškai apspręsti, kokią kryptį pasirinksime ateityje. Manau, kad komisijos pasiūlyme E, pasiekta pusiausvėra. Pasitel, siūlomos ne tik e, e, patrauklios galimybės, bet ir priemonės. Norėčiau paraginti kolegas visą tai aptarti ramiai, bet tik tuo tik atveju, jei e, projektas išlieka e, realistiškas. Kalbant apie taksonomiją, manau, kad šis pasiūlymas yra aktualus, nes jame apibriešta tai, kas yra ne, netvaru. Tačiau jeigu bus bandoma kiekvieną projektą apibriežti tvarumo ar netvarumo e, požiūriu, tai būtų neproporcinga ir nepageidautina šiuo metu. Dėl kitų aspektų E, būtent dėl to aš priešinuosi neproporcingai papildomai administraciniai naštai. Galiausiai manau, kad reikia pereinamojo laikotarpio. Taip pat manau, kad reikia e, remtis gyvavimo ciklo e, požiūriu ir manau, kad daugelis jūsų pritarėte tokiai nuomonį. Ačiū, ponia Vėrink. Dabar žodis ponui Papadimulis. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, dėkoju pranešėjams, poniai Petikainin ir ponui Eikhut. Manau, kad jie puikiai padirbėjo. E, jų nuomonės kai kuriais aspektais skiriasi, bet jie bandė bendradarbiauti ir rasti bendrą sutarimo pagrindą tokių svarbių klausimų. Nes mums reikia plataus užmojo Europos sistemos. Manau, kad Europos parlamento vaidmuo, parlamento, kuris atstovauja piliečius, būtų nesilpninti, o stiprinti visus pozityvius pradinio komisijos pasiūlymo aspektus. Ir šią dvasę veikdamas pateikiau pakeitimų kairiųjų frakcijos vardu. Mes norime sustiprinti socialinį aspektą šiame siūlyme, aplinkos sauginį taip pat, bei e, aplinkos apsaugos aspektą. Norime E, įtvirtinti mechanizmus, kurie užtikrintų kiekybiškai vertinamus rezultatus, skaidrius rezultatus ir sąžiningą investicijų paskirstimą. Noriu pasakyti, kad patikti kompromisiniai pasiūlymai bendrais bruožais eina teigiamą kryptimį. Tokia yra mano nuomonė. Ir turėtume per pakeitimus pamastyti apie ryštingesnį požiūrį, e, požiūrį, kurį patvirtintų Europos parlamentas siekdamas rūpintis piliečių interesais. Jei pažvelgtume į Eurobarometro rezultatus, žmonės nori e, tvarios politikos ir klimato kaitos mažinimo horizontaliuoju aspektų, o vertinamas pateiktus pakeitimus norėčiau sustiprinti kai kuriuos aspektus. Visų pirma, turime patys įvertinti save ir kalbėti ir apie uh, neigiamą patirtį, ne tik teigiamą patirtį. Prisiminti įvairias praeitie iškilusias problemas, kuomet buvo finansuojami netinkami projektai, e, pasitelkus mokesčių mokėtojų pinigus. Be to, turėtume stiprinti tvarumo ir taksonomijos kriterijus. Patvirtinti tvarių investicijų kriterijus. Bendrais bruožais turėtume labiau siekti neligybės sumažinimo tikslo, e, kovoti su socialinė atskirtimi. Ir aš pakeičiau, pakeičiau Atsiprašau, pateikiau pakeitimą 496 ir norėčiau, kad ši, šis pakeitimas būtų priimtas atviriau. Galiausiai manau, kad visame tekste turėtų atsispindėti Europos, Europos parlamento siekis laikytis pagrindinių teisų hartijos bei jungtinių tautų principų. O kairiųjų, pat, socialistų ir žaliųjų pateiktuose pakeitimuose ir yra einama tą pačią bendrą kryptimį. Žinau, kad ponia Pietikainen yra pasirengusi gana atvirai svarstyti tokius pasiūlymus, kurie stiprina visą bendrą dokumento kryptį. Manau, kad reikia žengti tolesnius žingsnius dirbant šią kryptimį ir ir kad galutinėme balsavime mums pavyks pasiekti platesnio sutarimo, kurio pagrindų sustiprinsime, o, o nesusilpninsime komisijos pasiūlymą. Ačiū. Kolegos, kas dar norėtumėt pasisakyti? Pane Berės. Ačiū. Gerai, kad yra galimybė pasisakyti ir kitiems šiuose svarbiose diskusijose. Aš apgali stauju dėl to, kad šis pasiūlymas dėl taksonomijos atsietas, dėl, nu, pavyzdžiui, pasiūlymų dėl kriterijų bei kitų pasiūlymų, bet džiaugiuosi tuo, kad pranešėjų e, iniciatyva galime nueiti šiek tiek toliau nei komisijos pasiūlyme, kalbėti apie žiedinę ekonomiką, e, apie atliekų kiekio mažinimą, ne tik apie aplinkosauką, bet ir apie bioįvairovės išsaugojimą ir jos atkūrimą, ypač jūrų e, srityje svarbu ES kiek manoma greičiau apsirūpinti priemonėmis, kad išvengtų taip vadinamojo žaliojo neigiamo ekologiškai e, ekologišką prisidengiančios politikos poveikio. Ir būtent taksonomija turi tapti finans, tvaraus finansavimo strategijos stuburu. O jeigu uh, e, prisiminsime aukšto lygio kriterijų, aukšto lygio da, ekspertų e, darbo grupės išvadas, jie akcentavo aplinkos socialinius ir valdymo aspektus. Turime įsiaiškinti, kas vyksta šalise, kaip atrodo situacija. Pavyzdžiui, pažvelgus į Prancūziją, e, svarbiausi, svarbus yra e, daugybė veiksnių, bet, pavyzdžiui, kaip žinome, e, Prancūzijoje daug triukšmo sukelia bandymai e, pasiūlyti didesnius, didesnės kūro kainas. Tai turėjo būti ekologiškas mokestis, tačiau jo teko atsisakyti. Jeigu neatsižvelgsime į socialinius aspektus, viskas žlunga. Band... Todėl reikia E, todėl kartais reikia atsižvelgti visus ir kitus aspektus, ne tik aplinkos sauginius. Aš kalbu apie tai ne tik dėl to, kad aš esu socialdemokratė, ir ne tik dėl to kalbu apie socialinius klausimus. Aš nepamirštu aplinkos sauginių klausimų, bet reikia to imtis rimtai. Jeigu nekalbame apie, apie taksonomiją, reikia viską teisingai sudėlioti Manau, kad viena iš našiausių priemonių rinktis tvarų finansavimą būtų įsivesti e, CO2 mokestį. Tai ne tik būtų socialinė neteisybė, kita vertus, tai neįmanoma. Noriu paraginti pranešėjus išlikti budriems, nes taksonomijos privalumas yra tai, kad ne, mok, nenaudojamas mokestinės priemonės, nes tokiomis priemonėmis naudotis sunku dėl priežasčių, kurias ką tik pristačiau. Bet pasitelkiamas kitas aspektas e, - orientavimas į ekologiškas investicijas. Ir čia susijęjami aplinkosauginiai ir socialiniai aspektai. Ir e, svarbu taip elgtis, jeigu norime išlikti nuseklus ir taip pat laikytis ekspertų, komisijos aukšto lygio ekspertų darbo grupės išvadų. Ekspertų grupė teigia, kad negalima daryti visko atvirkščiai, reikia viską teisingai sudėlioti, bet manau našumo vardan e, reikia būtent e, į viską atsižvelgti, bandyti. Ačiū, dar kas nors norėtų žodžio? Not, then, uh, like to... Jeigu niekas daugiau nori kalbėti, tuomet teiksim žodį komisijos atstovui, panas Poličio, ačiū, labas rytas, komisija palankiai e, vertina parlamento siekius e, šioje srityje e, siekti kuo greitesnės pažangos. Noriu padėkoti pranešėjams už dedamas pastangas. Mes pasižymėjome Europos parlamento ambicijas, teikiamus pakeitimus, taip pat e, manome, kad e, teikiamų pakeitimų nuostatos yra tinkamos, vis tik tai norime kelis pastebėjimus pristatyti dėl vadinamosios rudosios taksonomijos. E, mes manome, kad reikia pasitelkus tvarų finansavimą e, skatinti dabartinės e, ekonomikos pertvarką. Jeigu rudosios technomijos srityje parlamentarai norėtų tęsti pradės darbus, mes e, tik tai norime pabrėžti, kad reikia labai atsargiai vertinti e, rudosios taksonomijos poveikį likvidumui, e, grėsmė susijusiu su tam tikrais socialiniais poveikiais atskiriuose sektoriuose dirbantiems asmenims, taigi turėtume laikytis galbūt e, to remiančio, o ne baudžiančio požiūrio. Šiuo metu <clears throat> žaliosios taksonomijos e, e, peržiūros kriterijai yra rengiami ekspertų grupės. Iškyla nemažai iššūkių šios rytie ir rudosios taksonomijos rytie kažkokie papildomi veiksmai dar labiau situacija pablogintų. Taip pat e, mes e, esame pasirengę siekti e, gyveninti bendrąją socialinio tvarumo darbo tvarkę. Esame pateikę atitinkamą pasiūlymą, kuris apriepia tvarumo aspektus, e, esame parengę ir atitinkamus saugiklius, tačiau šiuo metu nemanome, kad e, kalbant apie socialinės investicijas ir taksonomijos reglamentą, kažkokios e, kažkokie papildomi pakeitimai atneštų teigiamų rezultatų. Mes jau pasiūlėme 14 straipsnį, kuriame papildomi socialiniai saugikliai yra numatyti. Taip pat pasižymėjome kelis pakeitimus, e, pagal kurios e, turėtų tie saugikliai būti dar labiau sustiprinti. Taigi komisija yra pasirengusi ir toliau diskutuoti dėl socialinių, e, socialinės politikos saugiklių, kurie būtų priimtini abiems teisėkuros institucijoms. Ačiū, dabar steiksiu žodį abiems pranešėjams apibendinti diskusijas. Pirmasis basas Aikautas. Ačiū, manau, ši diskusija dar kartą parodė, kad iš tiesų mes esame susipažinę su diskusijos temomis ir atidžiai įvertinsime ypač socialinį lygmenį ir galimybę tam pasiekti kompromisus, nes bendra pranešėjai nori, kad didžioji parlamento narių dauguma jų pasiūlymams pritartų, kad galėtume patvirtinti rimtas dėrybinės pozicijas, atsižvelgsime į taksonomijos socialinius aspektus ir pamėginsime sustarti dėl kompromisų. Kitas klausimas susijęs su apriptimi. Noriu sureaguoti į komisijos mintis dėl to, kad kai kurie pasiūlymai galėtų turėti įtakos likvidumui. Mes mėginame užkirsti kelią e, investuotojams ilgalaikėje perspektyvoje <clears throat> sukaupti e, nelikvidų turtą ir e, aš turiu pasakyti, kad komisija šiam klausimui galbūt ne skiria pakankamai dėmesio orientuodamas į rytojaus dienos likvidumą, tik tai, o mes labiau orientuojamės į kitų metų likvidumą. Manau, kad tie buvo aspektus reikia atsižvelgti, manau, kad galėsime parengti tinkamus kompromisinius pakeitimus tam, kad padėtume finansų sektoriui pasirengti ne tik rytojaus dienos ateičiai, tačiau taip pat ir ilgesniai ateities perspektyvai. Ačiū ponė Pietikanin, ačiū už komentarus, ačiū komisijai už <clears throat> konstruktyvius komentarus ir jos poziciją viso proceso metu. Asmeniškai manau, kad pasirinkę šią poziciją leisime investuotojams e, tinkamiau pasirinkti ne tik tarp e, rudosios ar žaliosios taksonomijų, tačiau e, leisime atsižvelgti ir kitus aspektus, žinoma, socialiniai aspektai turi būti įtraukti į mūsų pranešimo nuostatas. Tačiau per Vans Peres noriu aiškiai pasakyti, kad negalime socialinės politikos sąskaitą investuoti į kitas sritis, nes galiausiai už tai turės mokėti žmonės, o žmonėms tokie dalykai yra neprimtini, todėl reikia siekti e, visiems primtino kompromiso šioje srityje. Ačiū už komentarus, dar kartą nekantri laukiu e, konstruktyvaus bendradarbiavimo. Ačiū už diskusiją. dėl pakeitimų. Vasario 20 dieną numatytas e, bendras balsavimas komitetuose, o plenarinėje sesijoje balsavimas turėtų vykti kovo mėnesį. Ačiū Jums e, už e, gerą bedarbiavimą ir baigiame mūsų bendrąjį posėdį.